die präsidentin! guten tag! die sitzung. laba diena posėdį tęsime. vakarykščio posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai yra pateikti. ar kas nors prieštarauja? matau, kad ne. tuomet protokolą tvirtinsime. SRD frakcija pateikė prašymą paskirti jos į posėdį. Šis pavadinimas ir paskirimas bus paskelbtas šiandienos posėdžio protokole. Jei e, niekas neprieštaraus, laikysime, kad šis paskirimas yra patvirtintas. Periname prie kito darbo atvarkės punkto. ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas dėl padėties Sirijoje. Ja atstovaudamas šiandien kalbės ponas Hanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Karas Sirijoje E, įžengė į naują etapą, ypač po to, kai JAV paskelbė apie savo karių atraukimą, bet e, krizės sprendimo kol kas nematome. Vienintelis svarus kelias būtų e, sprendimas pagal darybas, kuriam vadovautų jungtinės tautos. Reikia suprasti, kad susiskaidžiusi Sirija neužtikrins stabilumo taikos regione. Šiaurės rytai e, Sirijos yra tas regionus, dėl kurios e, derasi Rusija, Turkija, Sirijos režimas ir taip pat demokratinės jėgos bei kurdai. Daž nėra nugalėti ir reikia užkirsti kelią, kad teroristai negryžtų ateityje. Mums kelia surūpinimą saugumo, e, Turkijos e, surūpinės dėl saugumo dalykai, bet taip pat reikia kalbėti apie Sirijos valstybės vientisumą. Ir saugumo, bet kokie tokios priemonės šiaurėje turi apginti visų etninių grupių žmonės ir užkirsti kelią naujiems susikirtimams ir kančioms vietoje. Uh, Al-Qaidos sparnas e, Sirijoje Al-Nusra arba HDS e, konsoliduoja savo paėgas prie Idlibo šiaurės vakaruose Sirijos. Ir e, tai reiškia, kad uh, Idli provincijoje e, taikomas tam tikros atsargumo priemonės, taip pat ir pietų Sirijoje. Mes kaip ir dabar ten, prie Idlibo, taip ir pietuose negalėjome tęsti darbų, bet poreikiai yra didžiuliai. E, Rakpen e, stovykloje prie Jordanijos sienos 60 tūkstančių sirų yra, tarp jų daug moterų vaikų. Ten humanitarinė padėtis labai sudėtinga, bet humanitarinės pagalbos teikėjai turi turėti prieigą prie visos šalies. Reikia išlaikyti visus kanalus, ypač šiaurės vakaruose, šiaurės rytuose šalies. Uh, žiemą. Tai ypač aktualu, ypač galvojant apie šimtus tūkstančių žmonių, kurie neteko pastogės, kurie gyvena stovyklėse, daug iš jų vaikų, kurie sunkiai išgyvena. Mes ir toliau ginsime civilius, jeigu prasidės. E, puolimas ir pasisakysime už tai, kad humanitariniai darbuotojai būtų apsaugoti e, teritorijose, kurios, kurias kontroliuoja žymas e, matome, kad užfiksuota yra savavališkų sulaikymų, taip pat e, vyrai yra įmami tarnybon. E, žmonės turi labai mažai maisto, sunkiai gali išgyventi ir Europos Sąjunga negali veiksmingai prisidėti prie padėties gerimo sėjo, kol nebus rastas deramas sprendimas. Uh, Mes žinome, kad ir toliau pažeidinėjama žmogaus teisės ir jeigu tai nepasikeis, nepasieksime e, jokios pažangos. Junktinių tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras kalba ir toliau, kad sąlygos e, oriam, tvariam e, grįžimui žmonių į Siriją nesukurtos. Mes turime stebėti padėtį, kad užtikrintume, jog žmonės bus apsaugoti ir kad atsiras palangios sąlygos grįžimui. Mes neprašysime sirų grįžti į tas vietas, kurie gali būti suimti, priversti eiti kariuomenę ar būti kankinami. Mes turime e, remti Ženevos politinį procesą, nes tai yra vienintelis teisingas ir realistiškas kelias baigti karą. Mes, e, Negalime nusigręžti nuo šio konflikto, nes tai reikš daugiau kančių, radikalizavimo, regioninio nestabilumo, regioninio nestabilumo ir daugiau smurto. Vyriausiai galiotinė Frederika Mogherini e, palaiko ryšius su e, e, Ger Petersenu, naujo jungtinių tautų įgaliotiniu Sirijai. Sirijai. Ji taip pat susitinka su visais suinteresuotais subjektais, kad būtų galima atnaujinti Ženevos procesą. Mes kovo viduryje sieksime, kad jis prasidėtų taip pat trečioji Briuselio konferencija su jungtinėmis tautomis Sirijos klausimų surenkta Briuselėje. Svarbiausia dalykai politinė, parama politiniams procesams, humanitarinė pagalba ir regioninės plėtros komponentas mūsų tikslas užtikrinti finansinę paramą, kad būtų galima patenkinti sirų poreikius ir taip pat padėtam šalims, kurios priėmė labai daug pabėgėlių. Šiais metais taip pat Europos parlamente Briuselėje bus suorganizuota dialogo diena su ministrais, tarptautinių vyriausybinių organizacijų atstovais, pilietinės vis, visuomenės e, atstovais iš Sirijos, Libano ir Jordanijos. E, norima tvaraus sprendimo po karo. Mes norime, kad šalis būtų tokia, kur kiekvienas siras rastų savo vietą, nepriklausomai savo e, etninės priklausomybės, socialinio e, socialinio statuso ar etinės priklausomės. Reikia politinio sprendimo, kuris užtikrintų susitaikymą, atstatymą šalies ir užtikrintų įtraukiamą povodžio demokratišką Siriją. Tai e, išlieka mūsų europiečių tikslai ir mes norime padėkoti Europos parlamentui už paramą rengiantis planuojamai konferencijai Sirijos klausimų. Dėkoju. Dėkoju. Dabar frakcijų vardu pasisakys e, atstovai pusantros minutės ponas Lafranka. Dėkoju. Pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, e, ponai ir ponios, dar kartą Sirijos svarstame, parlamente svarstame Sirijos klausimą. Ši krizė e, nesibaigė ir Žinome, kad 5 milijonai 700 tūkstančių žmonių yra pabėgėlių, e, daugybė e, žmonių žuvusių yra žmogaus teisės pažinėjimas, kaip ką tik sakė e, komisaras. Tai yra sugriauta šalis ir mes matome, kad tai, kas vyksta, kelia didžiulį susirūpinimą. Jau paskelbė apie Atsitraukimas 65 procentus teritorijos e, dabar kontroliuoja Sirų prezidentas su savo sąjungininkais e, rusais, irakie, iraniečiais ir ateitis taip pat neaiški. Ir žiūrinti tai, kas vyksta prie Irako, e, tai tarsi atkuria baimės dėl šaltojo karo. Matome, kad Rusija, Iranas, uh, E, Irakas, jų prezidentas tik Sočyje labai greitai, taip pat e, su Emiratais ir Jordanija e, bus tariamasi Sirija tarsis ir iš tikrųjų labai sunku mums galvoti apie tai, kas yra daugiau negu mūsų bendroji strategija, kaip mes galime sutelkti uh, E, išteklius ir juos panaudoti. Mes remiame e, generalinio sekretoriaus jungtinių tautų e, priemonių planą, bet matome, kad ši šalis kenčia nuo baisaus smurto ir kančių ir mes turime jai padėti. Dėkoju dabar ponas Bostinaru, socialistų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai kas sako, kad karas Sirijoje baigėsi. Aš manau, kad toks pareiškimas yra nesusivo, visiškas nesusivokimas. Nors atrodo, kad kovo, kovų sumažėjo, bet jokios taikos nepasiekta, konflikto priežastys nepašalintos, o taiko, iki taikos labai toli. Taip, Sirijos, Rusijos, Irano karinis alijansas padėjo atsikovoti opozicijos teritorijas, įskaitant ir teroristinės grupuotės. Tačiau po uh, atakų, su, kuriuose buvo naudojami, antskrydžių, kuriuose buvo naudojami draudžiami ginklai, taip pat matome, kad niekas negerėja. Uh, Iš tikrųjų, reikia siekti tikro politinio pereimo, kuris būtų patikimas ir teisingas, kai galima būtų užtikrinti, kad 6 milijonai pabėgėlių ir 4 milijonai viduje perkeltųjų sirų e, galėtų grįžti į savo namus ir būtų saugomi jų valstybės. Tik tuo met e, galima pradėti rekonstrukciją. E, teisingumas yra esminis e, žodis. E, Sirijos konfliktas pasižymė karo nusikaltimais, sisteminiais kankinimais ir taip pat suėmimų, kuriuos vykdo Sirijos saugumo pajėgos, taip pat trukdymų teikti humanitarinę pagalbą, taip pat e, nuolat naudojamais, nu, draudžiamais e, ginklais, kuriuos naudoja Sirijos ir Rusijos karinis alijansas. Jeigu Sirijos teisingumo sistema negali užtikrinti nepriklausomo ir veiksmingo teisinio persiekiojimo, reikia užtikrinti tarptautinį sprendimą. Ir komisarė klausimas, jūs negalite pripažinti negali leisti, kad Bašaras Arasadas primestų fetę komplį. Dėkuoju. Dabar EKR frakcijos vardu ponas Tanokas pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Liūdna, tačiau brutalaus Asado režimo išgyvenimas dabar išlikimas nekelia abejonių. Ir tokiu būdu Sirijoje atsiras saugumo e, vakumas, kai trumpo paėgos iš, bus išvesdintos Taip pat Alnusra frontas e, ir HTS Idlibo provincijoje konsoliduoja pajėgas. Ekstremizmas islamistinis taip pat dar klesti. E, e, vakar, vakarykštis Rusijos ir Turkijos ministrų susiekimas, e, jame buvo aptarta situacija Idlibe ir iš tikrųjų reikia imtis veiksmų, kad HDS žygis pirmin būtų sutrukdytas. 3,5 civilių gyvena Idlibe. Ir reikia pagalvoti ir įsivaizduoti, kokiamis brutaliomis sąlygomis jie dabar gyvena. Jas dar blogina gyvena nuolatinė dar didesnio kraujo praleimo grėsmė e, kai Asadas e, nuspręs bet kokią kainą atkariauti šią provinciją ir atkeršyti jai. ES stebi šią dramą, šią tragediją e, kaip stebėtoje, tačiau ES ilgalaikiai diplomatiniai santykiai su Damasku valdomu Asadu iš tikrųjų sukels daug problemų. Dėkuoju. Dėkuoju dabar Alde e, frakcijos vardu, ponė Sakė, dvi minutės. Dėkui, pirmininkė. E, niekada daugiau. E, tas pažadas mirštas ir jos kalėjimuose. Washington Post straipsnis buvo išspausdintas praeitą savaitę ir žmogus kalbėjo apie tai, kas vyksta Asado uh, kalėjimuose Siza, Siras e, sugebėjo pabėgti iš to šalies ir pasakoja, kas ten vyksta. Aš sutinku su tais, kurie savo, kad ES pernelyg gal yra didelė mokėtoja, bet ne žaidėja e, Sirijos e, klausimams. Reikia rimtos strategijos. JAV veiksmų pokyčiai turės labai rimtų pasiekmių Sirijai. Ir ISIS nėra dar įveikti. Mes turime e, suprasti, kad kariniai poslinkiai sukuria e, tam tikrą realybę vietoje ir turime suvokti tai turime spausti kariaujančias šalis, ypač kad būtų apsaugoti civiliai gyventojai aplink Idlib, taip pat žmonės, kurie e, iš Alepo ir Homso, kurie buvo išstumti, dabar atsidūrė vėl pavojuje jie gali nukentėti nuo karo veiksmų. Dėl sankcijų Sirijai reikia įgyvendinti visus sprendimus. Mes turime tikslinės sankcijas e, prieš tam tikrus asmenys, tam, kad nenukentėtų, nebūtų nubausti visi gyventojai. Ir mes turime e, išmanes sankcijas taikyti ir griežtai jas taikyti. E, Belgijos įmonės e, cheminių medžiagų siunčia į Siriją e, milijonus. E, tonų ir jos gali būti e, panaudotos ginklams gaminti. Pilietis jis Aimamliuk nebuvo, pavyzdžiui, įleistas į Europos Sąjungą. E, Libanas, Turkija, e, Jordanija, ten spaudimas taip pat auga, jauni pažeidžiami žmonės nukenčia. Yra pavojus, kad vaikai bus priversti dirbti, kad merginos bus seksualiai išnaudojamos ir mes turime neleisti, kad taip vyktų. Ačiū. Turėčiau suteikti žodį ponui Viegas iš vieningųjų kairiųjų Šiaurės vieningojo alijanso dabar Reimon žaliųjų frakcijos vardu. Pusantros minutės. Pirmininkas prašo dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai Hanai, sveiki atvykę į šį posėdį, kad jų, kadangi jūs čia, tai kreipsiuosi tiesiai į jūs. Mums čia bekalbant vyksta susirėmimai uh, Sirijoje. Kurdų sąjungininkai po keletą valandų galėtų būti visiškai sužlugdyti. Europa turėtų būti dėkinga, tačiau uh, Vietoj to mes paliekame kurdus ir jų sąjungininkus e, vienus bėdoje. Sirijos regionuose gyvena ir krikščionys, arabai, e, pasaulietinės bendruomenės, arabų e, kariai, kurdų kariai. Ir šie žmonės bando sukurti uh, nepriklausomą autonominį regioną. Jie turi mokyklas, e, ligonės, e, tačiau e, jų ES neremia, sąjunga neremia. O dabar turkai grasina šiai teritorijai, kad įsiverš į ją. Komisijos nariai, aš noriu pareikalauti, kaip galima didesnį spaudimą daryti Turkijos atžvilgiu. Priešingo atveju Europa susidurs su problema. 900 ES kovotojų dabar e, yra kalinami, juos e, saugo kurdai, e, sakantis, kad šių 900 kovotojų ir teroristų jie nenužudys, jie paleis, kai tik įžengs turkai. Mes turime siekti taikos ir kaip ES E, turime būti dėkingi kurdams ir jų sąjungininkams. Ačiū EFDD frakcijos vardu, ponas Karver. Komisarė, e, aš apsilankęs gruodį Irake parsivežiau labai aiškę žinę, e, kad ta tragedija suvienijo visus tos susiskaldžiusios šalies žmonės. Sirija yra labai sudėtinga problema ir prezidentas Trumpas dabar pranešė, kad e, atšauks JAV pajėgas iš Sirijos. Pastarojo, paaiškėjo mūsų veiksmų artimuosiuose rytuose, rytuose trūkumai, bet reikia išmokti tas pamokas ir neatsitraukti. Taip pat kurdai turi ir toliau e, išlaikyti savo svarbų vaidmenį tame regione. Uh, Mm, mes turime pripažinti tas rizikas ir tą pavojų, kai įsitraukėme su savo pajėgomis į užjūrio teritorijas, bet mes turime būti realistais ir pripažinti pasaulį, kuriame gyvename. Jeigu mes nedarysime įtakos, ją darys kiti. Ir tada nebus galima numatyti jokių pasiekmių. Pirmininkė, mes turime e, į Sirijos ateitį žiūrėti, e, turėdami omenyje tos šalies klėsėjimą, jos gyventojų gerovę ir taip pat e, saugumą. Dėkuoju. Ačiū, Anna frakcijos vardu, pana Arnatu. Dėkuoju, pirmininkė atlantistinės valstybės ir naftos monarchijos, kurios rėmė ir apginklavo islamistus, jau nebėra šeiminkės ir aš to džiaugiuosi. Atėjo laikas, kad pabėgėliai grįžtų namo, tačiau Damoklo kardas kabo ir virš mūsų tevinainių dėl to, kad mūsų vyriausybės e, laikėsi tam tikrų pozicijų, kad teisėjai E, ir yra bailiai ir ideologizuoti. Žinome, kad 450 e, sulaikytų asmenų, iš jų 50 džihadistų e, tuoj pat išeis iš kalėjimo iki metų pabaigos. Apie tai kalbėjo mūsų teisingumo ministrė Nikol Beliubė. Taip pat Kristof Kastanie, vidaus reikalų ministras, ką tik paskelbė, kad 130 karių, teroristų grįž į Prancūziją, Belgiją. 182 e, asmenys e, buvo e, paleisti į laisvę. Tokie aš manau, kad reikia atimti pilietybę iš tų žmonių, kurie turi dvigubą pilietybę iš tokių žmonių, arba reikia atkurti mirties bausmę, arba siūsti juos į specialias stovyklas, nes jie yra išdavikai. Panas Zarianopoulos vieną minutę. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αποχωρούν ουσιαστικά. JAV iš tikrųjų neatsitrauks iš Sirijos. Jie tiesiog pergrupuoja savo pajėgas regione, jie e, didina savo buvimą ten. Iranas yra tikrasis tikslas ir ten susipina įvairūs interesai mm, karinės intervencijos, taip pat dėrybos ir Rusija, Izraelis, e, Persijos įlankos šalis, Egiptas, Turkija, e, taip pat įgavusi naujų galių, gali kištis karinę prasme į Siriją. Ir jos e, jau planuoja, kas bus artimuosios rytse po karo. Ir taip pat Europos Sąjunga seka tuo pačiu procesu, jie E, skatina trišalės ašis Izraelis, Kipras, Graikija, pavyzdžiui. Ir tuo pat metu Graikija bando tapti komunikacijos su Turkija kanalu. Taigi, NATO ir ES neskatina taikos, jie skatina tik karą ir nelaimės. Ačiū, pasisakė kalbėtojai frakcijų vardu. Dabar išklausysime kitų narių. Pirmiausia, panas Tokias, pusantros minutės. Elnikasszony, a hosszantartó gyilkos. Labai ačiū, pane pirmininkė. E, Sirijoje vyksta žmogžudiškas karas jau keletą metų. Norėčiau atkreipti dėmesį į persekiojimų krikščionių likimą. Open Doors tyrimo duomenimis daugiau nei 70 valstybių krikščionys yra persekiojami. Tai yra labiausiai persekiojama religija pasaulyje. Sirija atsidūrusi 11 šio liūdno sąrašo vietoje ir joje e, žuvo daugiau nei pusė visų krikščionių gyvenusių prieš konfliktą. Europos Sąjunga e, likščiau suteikė 10 milijardų eurų humanitarinę pagalbą Sirijai, tačiau jos neužtenka, kad būtų galima nuolat kovoti e, prieš krizę. Reikėtų pakirsti karo priežastis. Karas turi pagaliau liautis. Pabėgėlių politikos srityje turėtume sekti Vengrijos pavyzdžių. Tai yra geriausiai įmanoma teikiama humanitarinė pagalba nėra priimti šimtus tūkstančių pabėgėlių, tačiau pagelbėti jiems sugrįžti. Viktoras Orbanas teigia, kad mes neturėtume importuoti problemų į ES, tačiau turėtume teikti pagalbą vietoje. Reikėtų E, įsteigti valstybės sekretariatą, kuris nagrinėtų grįžtančių prieš tai persekiotų krikščionių reikalus ir teiktų jiems pagalbą. Tai reiškia, kad reikėtų pagalbos atstatant ir padedant grįžti. Ačiū, ponė Valenciano. Pusantros minutės. Dėkuoju, pirmin... Dėkuoju pirmininkė. Eh, ar galime kalbėti apie karą Sirijoje kaip apie eh, praeitį? Eh, žinome, kad Europoje yra upės žmonių iš ten, kurie bėga nuo karo. Tai yra e, karas, kur nepaprastai daug nusivylimo, su kurio siema atsiranda e, naujų ir senų elementų šaltojo karo Rusija, e, Kinija, kaip elgėsi Rusija saugumo taryboje. Taip pat E, atsirado atsakomybės jausmas, kuris yra labai artimas e, kaltai, susijęs su sirų e, masinių šeimų šalies. Milijoniniai miestai, tūkstančiai žmonių dingo nuo žemės paviršiaus, šimtai tūkstančių vaikų, mergaičių, berniuko, rusams bombarduojant ar kitoms paėgoms bombarduojant žuvo ir tai turi baigtis ir kaltieji turi sumokėti už tai. E, karas e, e, buvo tarsi prieš tironiją Bašrio Alasado, tačiau matome, kas vyksta su opozicija. Dabar mes turime visi parodyti, uh, atsakomybę, neturime apsimesti, kad nieko nevyksta ir, nevyko, nevyksta. Ir parlamentas turi reikalauti atsakomybės. Mes būtent turime akcentuoti atsakomybės klausimą. Dabar ponas Belderis vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjungos e, užsienio reikalų politika yra labai svarbi, yra dar viena šalis kandidatė - Turkija. Todėl ES turėtų kelti didesnius reikalavimus Turkijai. Pavyzdžiui, kalbant apie Turkijos poveikį e, Sirijoje 16-18 metų antpolių metu. E, daugelis sirų pateko į Turkijos protektoratus ir kalbama apie e, Turkijos, Turkijos um, um, Šiaurės Sirijos Respubliką, kažkokį panašų darinį į Kipro Turkiją. Ir dabar uh, Šiaurės kurdams kyla didelių pavojų. Krikščionių padėtis taip pat uh, išskirtinė, juos persekioja uh, įvairios pajėgos. Pane komisijos nary, kaip ketinate spręsti šį klausimą, tai yra būtent šiaurės kurdų klausimą? Pane Vertmans, jums dvi minutės. Eh, Ačiū, pane pirmininkė, pane komisijos nary. Daug kolegų jau kalbėjo apie tai, kad aštuonerius metus vyksta konfliktas Sirijoje. Jis prasidėjo nuo e, taikių protestų siekiant demokratinių vertybių dėgymą, tačiau išaugo į siaubingiausią konfliktą naudojamos nuodingos dujos, daugiau nei 450 tūkstančių sirų nužudyti, milijonai žmonių sužeisti, 12 milijonų žmonių, tai yra pusė gyventojų, yra priversti bėgti. Šiuo metu Sirijoje viešpatauja chaosas. Sirija dar dabar kovoja prieš sukilėlius. Izraelis ir Iranas remia e, vyriausybė JAV e, taip pat e, bando reguliuoti e, konfliktą. Dabar Trumpas pažadėjo atitraukti savo pajėgas, sakydamas, kad islamo valstybės grėsmės nebeliko, nors saugumo specialistai prieštarauja tam. Pane komisijos nary, mes šiandien šioje salėje kalbame apie patį kruviniausią konfliktą istorijoje. Daugelis žmonių e, dabar kankinasi stovyklose, o čia salėje mes e, nepakankamai daug dėmesio skiriame šiam klausimui. Manau, kad turime e, kalbėti griežčiau. Reikia pagaliau tikrų sankcijų, reikia pakirsti konflikto šaknis. Pone komisijos nariai, Mes gimėme taikioje valstybėje, tačiau sirų vaikai šios laimės neturi. Aš negaliu Jums pateikti sprendimo ar recepto, tačiau Jūs esate išmintingesni, suteikite tiems vaikams ateitį. Krespo, Toliau pusantros minutės Urban Krespo. Dėkuoju, pirmininkė. Sirija yra pavyzdys, kur nepasisekė tarptautiniai bendruomeniai sureguliuoti konflikto, bet taip pat matome ir daug veidmainiškumo. E, kova su islamo valstybė. Reikia šiame kontekste paminėti kurdus, kurie pirmieji kovojo ir dabar Turkai, Turkija ir Erdogano vyriausybė tarsi e, bando e, panaudoti jėgą prieš juos. Žinome, kad E, Europos e, rinkoje labai e, daug atsiranda ir iš to regiono alyvogių iš atvežta, pirmiausia, Ispanijoje. Mes turime uh, uh, suvokti, kad kurdai gali užsitikrinti savo siekius, pavyzdžiui, užtikrinti lyčių lygybę ir dabar uh, E, turkų kariuomenė įžengė į kurdų teritoriją ir reikia siekti, kad nesunaikintų jų turkai. Ir mes e, palaikome ryšius su Turkija, turime reikalauti, kad Turkija užtikrintų kurdų teisės, aukščiausio lygio susiekimai, gražų žodžiai, Ir e, vis tik tai svarbiausia yra ekonominiai, geopolitiniai interesai ir jie visiškai netinka nei sirų, nei didžiosios daugumos kurdų interesų. Dėkoju. Äh, pone Orban Krespo, pone Zadrova, pat, noriu pateikti Jums klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą. Prašau, pone Zadrova. Dėkui, že ste prijal moji modrau kartu. Dėkoju už tai, kad sutikote atsakyti mano klausimą. Aš sutinku su jumis, Turkija ir Erdoganas piknaudžiauja dabar susidariusią padėtimi ir užpuldinėja kurdus. Jis bando pasinaudoti šią situaciją ir bando varžyti, apriboti kurdų mažumos teisės. Bet tarptautinė bendruomenė turi būti atsakinga už šį konfliktą. Noriu paklausti jūsų, kaip jūs sakote, taip kaip tarptautinė bendruomenė atsakinga, kodėl atsakinga už tą karą, kuris prasidėjo 13 metais. Prašom. Aš manau, kad jūs pateikėte daug klausimų pirmiausiai. Aš kalbėjau apie uh, tarptautinės bendruomenės atsakomybė ir ES atsakomybė. Ir turėjau galvoje preferencijas prekybos sutartį su Turkija. Ir sakiau, kad af, Afrin alyvogės, kurios atimtos yra iš kurdų, dabar pardavinėjamas yra turkų ES rinkoje. Ir tarptautinė bendruomenė turi pademonstruoti atsakomybę. Mes matome, kad e, Turkija prisijungė prie karo, atsirado uh, daug e, įvairių interesų, bet jie visiškai yra e, prieštaraujantis sirų ir kurdų e, tautų interesams. Dabar ponė Lokbiler. Ačiū, ponė pirmininkė. Situacija Šiaurės Sirijoje yra grėsminga. Viena vertus, turkai nekarta grasina įžengti į Rodžavos regioną. Tuo pačiu Sirijos e, režimas e, nori atsikovoti e, kontrolę Iflipo regione, kur gyvena apie 3 milijonai civilių ir pastebima daug karinių grupuočių. Kariniai e, antpoliai ir kovos turi būti sustabdyti, o ES ir toliau turi siekti užtikrinti darybas tarp Turkijos ir PKK. Sirijos civilin, pilietinė visuomenė turi būti atstovaujama tinkamai. Taip pat e, būtina e, siūlyti e, problemos sprendimo problemas ir užtikrinti saugų tiekimą. Ponas Morosik, vienam. Jei Sirija būtų kitoje pasaulio vietoje, tai niekam ji nebūtų įdomi. Gal tai nėra pati labiausiai bombarduojama vieta. Tačiau artimieji rytai tarsi sutelkia agresiją iš įvairių išorės jėgų. Ir tokiu būdu jau daugelis šalių yra sunaikinti - Irakas, Libija, Tunisas, Egiptas. E, šios valstybės buvo visiškai sunaikintos, vyko didžiulės žmogiškosios dramos. E, Sirija dabar e, sunaikinta dar ne visiškai. Taigi galiausiai reikėtų pabandyti suprasti, e, kame reikalas. Turime pirmiausia pripažinti tiesą, turime pasakyti, kodėl kas ir kokiu tikslu kovoja, kodėl karinės jėgos turi kažkokiu interesu tame regione. Tik tiesiai atsakę į šios klausimus galėsime spręsti kitas problemas. Ponas Epitidėjos vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė po Donaldo Trumpo pareiškimo, kad jis išves Amerikos pajėgas iš Sirijos, situacija artimuosiuose rytuose pasikeitė ir dabar yra dar sudėtingesnė. Šis sprendimas buvo priimtas iš anksto nepasitarus su kitomis šalimis ir dabar atsirado spraga, kurią visi bandys užpildyti siekdami savo interesų. Aš neturiu pakankamai laiko, kad galėčiau išanalizuoti šią situaciją, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad Sirijoje visos pajėgos e, gauna privalumų. Vieninteliai, kurių ten nėra, yra Europos Sąjunga. Vieninteliai, kurie pralaimi. Mes pasirinkome kitokią poziciją. Mes e, tiesiog sekame iš paskos JAV. Turkija imasi aktyvaus vaidmens. Ir tai mums pavojinga. Taip pat kyla pavojus dėl islamo valstybės. Jie pergrupuoja savo pajėgas ir tęsia savo teroristinę veiklą. Dėkoju. Dė... Pone Epitidėjos. Pone Epitidėjos. Jums mėlyną kortelę iš pono Edvič. Ar primate klausimą? Taip, prašom. Dėkoju, kad e, sutikote priimti mano klausimą. Ar sutiktumėte su manimi, kad Sirijos pavyzdys yra puikus pavyzdys, kai žmonės pra, iš išorės pradeda bombarduoti, e, prad, pradeda vykdyti karis, karinės intervencijas. Rusija taip pat įsikišo, kad kovotų su e, Islamo valstybė, tada kiti įsikišo, kad kovotų su kitais, bet tokiu būdu atveriame Pandoros dėžę, skrynę ir, ir pasipila begalė įvairiausių problemų. Ir galbūt tai būtų pavyzdys, Trumpas parodytų pavyzdį, kad reikia tiesiog palikti ramybėje tos žmonės. Dėkoju už jūsų klausimą. Aš visiškai sutinku. Nenoriu e, leistis į tolesnius apmąstymus. Pasiliksiu prie to, ką ir pasakiau. Situacija yra lygiai tokia, kaip ir apibūdinote. E, visiškai. Tai visiškai nenaudinga ES įtakai. Toliau kalbės ponas Milanmon. Dėkoju. Pirminkė, konfliktas yra labai sudėtingas. Per keletą e, minučių negalima ne, visko aptarti. E, įvairių yra grupių ir taip pat matome, kad trečias šalis yra labai susijusios. Ir Man kelia surūpnio tai, kad ES neturi pakankamai dėliais e, įtakos ir taip pat jau dabar paskelbė savo pajėgų atitraukimą. Mes taip pat e, matome, kad Rusija, Iranas ir Turkija e, yra tie, kurie sprendžia papildomai prie Sirijos valstybinių pajėgų. ES turėtų siekti daryti didesnį įtaką, nes Sirijos klausimas aktualus ne tik dėl to, kad reikia sunaikinti Daesh, taip pat reikia kalbėti apie uh, E, politinį procesą, kad dauguma Sirijos gyventojų galėtų apsisėsti dėl savo politinės ateities. E, ši šalis yra arti mūsų, prie viduržėmio jūros e, prisimenu, kas buvo 15 metais, kokį poveikį tie įvykiai turėjo Europos Sąjungai ir mes turime siekti prisidėti prie Sirijos konflikto sprendimo. Dar norėčiau pasakyti, kad neseniai vyriausiai galiuotinė buvo susitikusi su Arabų lygos atstovais ir tikiuosi, kad rezultatai e, bus teigiami to sutikimo. Dabar e, ponas Gereiro, dėkoju. Prieš keletą dienų e, Europos Sąjungos buvęs vyriausiai galiuotinis Javieras Solana paskelbė straipsnį kad Alasadas e, keliauja į pragarą. Iš tikrųjų, tame pragare šimtai tūkstančių žmonių e, neteko gyvybių, daug e, žmonių, daug daugiau yra sužeista. Ir tas pragaras, jo liepsnos liepsnoja dar vis, bet atėjo laikas galvoti apie šalies atstatymą, materialinį pirmiausiai, bet taip pat reikia galvoti apie uh, jaunųjų žmonių gyvenimo atkūrimą, vaikų, milijono vaikų gyvenimą, kurie negalėjo įti į mokyklą ir dėl to neteko savo ateities. ES turėtų e, patvirtinti daugiametį planą, siekti išlavinti tuos vaikus. Tai būtų ne tik humanitarinis atsakas, bet taip pat uh, būtų be, vystomasis bendradarbiavimas. Mes turime kalbėti apie tai per trečiąją solidarumo susirė konferenciją. Dėkoju. Vistisen. Äh, Dabar. Dabar ponas Vistisen vieną minutę. Skjer, Tragiška situacija Sirijoje yra saubingas pavyzdys, e, kas e, vyksta ir kas vyktų, jei e, parlamentas turėtų daugiau galių. Mes tarsi prakeikėme amerikiečius, tačiau dabar ir toliau vyksta chaosas. Užnugarėje Rusija taip pat telkia visas pajėgas ir panašu, kad jie laimėjo, O tie kurdai, kurie yra mūsų sąjungininkai, e, dabar pralaimi. Logiška pasiekmė būtų kritikuoti Europai JAV, Afganistaną ir Iraką ir Panašu vis dėlto, kad e, amerikiečiai nenori spręsti europiečių e, problemų. Transatlantinis ryšys e, ilgą laiką buvo saugumo garantas, tačiau panašu, kad daugiau tai to nebėra ir nereikia remtis vien JAV. Pone Šoidrova, ačiū už suteiktą žodį. Iš vienos pusės atrodo, kad Sirijoje situacija stabilizuojasi, bet iš tikrųjų ta situacija visai nėra gera. E, šalis yra nuniokota, režimas karą laimėjo, tačiau neturi legitimumo ir savo pačių piliečių paramos. Asado režimas ir laikosi įsikibęs į į valdžią per jėgą, padedamas Iranui ir Rusijos. Šimtai tūkstančių pabėgėlių iš Sirijos neturi kur, ei, kur, kur vykti, tačiau negali ir grįžti, nes jie bus tada persekiojami. Ir jeigu Idlibe bus e, ataka, tuomet įvyks dar viena humanitarinė katastrofa. O didžiausia nerima kelia tai, kad e, Irano įtaka didėja. E, tai kelia nerimą Izraeliui. Paskutiniais duomenimis ISIS dabar yra beveik likviduota, bet kurdai remiami JAV su jais kovojo. Es nesikiša, tačiau kai kurios valstybės narės reiškėsi aktyviai. Nemanau, kad gerai taip daryti, tačiau ES turėtų imtis diplomatinio vaidmens, pritariu kolegai, kad vaikų, kurie negali lankyti mokyklos, ateitis yra siaubinga, jie yra Asado įkaitai. Ponas Benifei, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Situacija Sirijoje yra iš tikrųjų toli gražu neišspręsta. Po kelių savaičių vyks trečioji Sirijos e, konferencija. Mes turime atnaujinti Ženevos taikos dėrybas remiantis Junktinių tautų rezoliuciją ir užtikrinti, kad nusikalteliai būtų nubausti. Tuo pat metu ES turi pa, suaktyvinti humanitarinės pastangas, taip pat investuoti į ilgalaikį sirų atsparumą Taip pat reikia labiau bendrabiauti su pilietinė visuomenė, taip pat e, įvairiomis organizacijomis, paremti e, neįlinius projektus, pavyzdžiui, humanita, e, išorės projektus, pavyzdžiui, humanitarinius koridorius, kuriais tiekiama pagalba pabėgėliams. Taip pat e, turime numatyti laipsnišką saugų sugrįžimą ir baigdamas pridursiu e, tai, ką pasakė tėvas Dalolio, jis e, dalyvavo tarp religinėme dialoge, keliavo po visą pasaulį. Ir e, iš tikrųjų jis turi būti išlaisvintas, kad toliau skleistų taikos žinę. Dėkoju. Panas Draveckis. Situacija Sirijoje toli gražu e, nebus išspręsta ir ypač dabar girdint, kiek išsiskiria nuomonės, tai akivaizdu labiau nei bet kada. Noriu atkreipti dėmesį į vieną e, faktą. Tie, kurie stebi e, Sirijos reikalus, e, mato, kad trūksta nuoseklumo. Trūksta nuoseklumo sudarant tarptautinius susi, susitarimus, trūksta nuoseklumo teikiant humanitarnę pagalbą, trūksta nuoseklumo priimant sprendimus dėl padėties Sirijoje. Taip pat problemos susijusios su Sirija nėra tinkamai įvertinamos, jos turėtų būti priori... priori... nustatomi prioritetai joms turėtų. Turkija, Asadas ir visi kiti, kurie atsakingi už šį balaganą, už netvarką, uh, neprisima atsakomybės ir nesiekia, kad e, Sirijoje situacija gerėtų. Dėkuoju. Dabar ponė Džil. Dėkuoju pirmininkė komisijos nariai vakar. JAF e, paremė Sirijos pajėgas, kurios užpuolė Islamo valstybės būstinę. Aš džiaugiuosi, kad vietos, vietos valdžios institucijos sutiko sudaryti koridorių Pela Sud. Ir reikia, kad viskas vyktų greičiau, tačiau LHOL stovyklos e, paslaugų nebeužtenka, nebe, nebegalima jų teikti efektyviai. E, taip pat labai trūksta vandens ir sanitarinių įrenginių. Todėl labai gerai, kad komisaras paskelbė, jog ES rengia savalaikę konferenciją skirtą Sirijos ateičiai kovo mėnesį, ateičiai kovo mėnesį. Tačiau kaip užtikrinsite, kad ši konferencija nesusitelks vien tik tai į humanitarinės pagalbos problemas, tačiau taip pat mobilizuos tarptautinę ir regioninę paramą siekiant politinio sprendimo? Antra, Politinis perėjimas šiame konflikte turi ir toliau likti būtina sąlyga e, prieš ES investuojant į šią šalį. Kaip prezidentas Trumpas nusprendė atšaukti savo pajėgas, tuomet ar tada turėsime sutikti su tuo, kad Asadas iš, pasiliks ir kaip tada ES parems tą politinį perėjimą? Eh, Frau Gil. Da, ponė Gil, ponė Gil, ponė Zaborska nori pateikti Jums klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Sutinkate sakyti gerai? Prašom. Pone Zaborska. Aš atsiprašau, e, nesupratau. E, ji tiesiog paprašė kalbėti pagal spontaniškus pasisakymus. Dabar dės demera. Senora, la guerra en Siria se ha cobrado. Dėkoju, pirmininkė. Šimtas tūkstančių žmonių tiek E, žmonių žuvo. Žinome, kad daugiau negu 6 milijonai yra pabėgėlių. ES turi būti lyderė ieškant e, taikaus konflikto sprendimo, bet mes neturėtume būti vieni. Kovo mėnesį vyks trečioji Junktinių tautų konferencija Sirijos regiono klausimams. Mes uh, uh, tur, uh, turime. Uh, E, užtikrinti, kad 1,4 milijardai būtų skiriama pagalbos, kad sutelta į specialų fondą, bet taip pat reikia ir kitų priemonių ir taip pat, kad būtų įgyvendinta, reikia siekti jungtinių saugumo tarybos rezoliuciją 2254. Matome, kad taip pat išlieka įsis problema, kuri kol kas nėra sunaikinta. Sirijai reikės labai daug pagalbos Mes e, buvome šiandien susitikę su pešmergų kovotojais ir šiandieną rūmai jiems paplojo ir mes turėtume visi remti juos toliau. Ačiū. Noriu pasakyti aiškiau, jei norite pateikti klausimą spontaniškai, tai nekelkite mėlyno lapo, tačiau kelkite ranką arba baltą popieriaus lapą, nes priešingų atveju galvojame, kad e, bus teikiamas klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Kalbama apie neskraidimo zonas humanitarinę pagalbą Tačiau ką jūs darote, kad padėtumėte Sirijos žmonėms? E, Netiek jau daug, dėl to e, Asadas išliko, yra sustarimai boikotuojami. Matote, kokia padėtis pražutinga ir tai, kas vyksta, labai kenkia ES autoritetui. Mes e, matome, kad pasitikėjimas iš visų pusių mažėja. Ir tas situacija Sirijoje tarsi skatina teroristus. E, europiečiai, e, kurie yra radikalizuoti, prisijungs prie Daesh, o mes tarsi nusiplauname rankas nuo to. Mes matome, kad E, taip pat vyksta veiksmai, kurie nukreipti prieš kurdus, kurie kovojo su Daesh, su kitais, kitomis teroristinėmis grupuotėmis. Putinas ką daro? Europos Sąjunga negali savo sąžinės e, nusivalyti tik teikdama humanitarinę pagalbą. Ir mes turime e, pasipriešinti tam žaidimui, kurį žaidžia Erdoganas ir Putinas. Dabar ponas Helvini. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pastarojų metu aš du kart viešėjau Sirijoje, buvau susitikęs su krikščionių mažumomis Alepe, Damaske, Homse. Ir aš vienareikšmiškai, vienareikšmiškai supratau, kad ES ir tarptautinės bendruomenės sankcijos veikia ir milijonus sirų. Tai sirai, kurie neturi darbo, e, kurie sunkiai pragyvena ir kurie pasiruošia išvykti. Pagalvokime, ką galėtume padaryti, kad jie liktų namuose, savo tėvinėje. Vengrijos vyriausybė neseniai e, su, įsipareigojo remti sveikatos apsaugos sistemą per atvirų ligoninių projektą. 3 milijonai e, sirų pabėgėlių yra pasirengę e, bėgti. Tad mūsų užduotis yra pasiekti, kad jie liktų. Ponas Freundas, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Galbūt klaustukas, tikėtina, šauktukas Dabar vyksta paskutiniai krizės etapai. Žinoma, turime suvokti, kad mūsų e, pabėgėlių drama toli gražu e, neprilyksta tos šalies gyventojų e, vargui. Jie um, žūsta kasdien atakuojami bombų ir šovinių lietaus. Mes negalime užsimerkti, kai kažkur regione vyksta konfliktas. ES didžiausia galimybė yra stipri užsienio reikalų politika, e, kurios rėmose teikiama visapusiška pagalba, e, dėgiamos demokratinės vertybės Sirijai Jau pavėluotai, e, pavėlavome suteikti koman, e, pagalbą, tačiau turime apsišarvuoti ir problemas pakirsti ateityje panašiose regionuose. E, ponas Rubikas nori pateikti Jums klausimą pagal milijonosios kortelės procedūrą. Ačiū. Noriu padėkoti bičiuliui už tai, kad e, pateiktas centrinis svarbus klausimas e, susijęs su saugumu. Aš pats viešėjau pabėgėlių um, stovyklose, kai mes sprendėme klausimą dėl to, kaip teikti humanitarnę pagalbą. Uh, Daug kas dabar ES e, rengiasi sugrįžti į, tas, e, krizė, į krizės regionus. Tačiau ar jūs manote, kad e, nesinaudojant mėlynųjų šalmų iš jungtinių tautų pagalba galima sukurti tokį tinkamą koridorių ir paskatinti juos sugrįžti? Aš nežinau, ar mes dabar jau galime priimti sprendimą šiais klausimais, tačiau Panašu, kad jei būtų saugumo zona sukurta būtent sirams, tai um, problemą spręstų bent jau iš dalies. Ačiū, dabar pradedami spontaniški pasisakymai. Problema ta, kad daugelis kolegų nori pasisakyti, tačiau aš negalėsiu jums visiems suteikti kalbėjimo laiko. Tai tiesiog neįmanoma. Laikrodis rodo, kad dabar be penkių minučių ketvirta, o ketvi, ketvirtą e, valandą klausimai baigsis. Kolegės ir kolegos, jūs atsakingi už tai, kad kuo daugiau kolegų galėtų pasisakyti, nekalbėkite per ilgai, ponia Petie, vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, rytoj Europos parlamentas e, pristatys svarbų 19 metų Open Doors tyrimą. 50 valstybių narių sąrašas, kur labiausia persekiojami krikščionys. Sirija dabar 16 vietoj, pernai buvo 15. Nors e, Daesh panašu, kad traukiasi į Sirijos centrą